Welcome to this meeting. It's a long one and if necessary. Sveiki susirinkę šį komitetą, jis bus pakankamai ilgas, jeigu prireiks, padarysime trumpą pertraukėlę po poros valandų. Pirmiausiai patvirtinkime darbo atvarkę, ar galime ją patvirtinti be pakeitimų. Taip, ačiū. Antrasis klausimas e, yra verčiama į visas kalbas išskyrus maltiečių kruatų ir gėlų. Taip pat noriu pranešti, kad balsavimo metu gali pas mus atvykti dešimties žmonių grupė, kurią pakvietė ponas Lierik, tai yra e, jaunimo įdarbinimo aktyvistai. Aš manau, kad e, jie netiks tuomet, kai mes balsuosime, tai bus geriau ir jiems, ir mums. Ar galime patvirtinti, jeigu žiūrės 7-28 dienos e, posėdžių protokolus, niekas neprieštaraujate, tai tuomet patvirtiname, dabar pradėkime balsuoti, balsavimas užtruks pakankamai ilgai, jeigu prireiks galėsime paskelbti pertraukėlę, tačiau dabar pradėkime ir pažiūrėkime kiek daug galėsime nuveikti. Pradėsime nuo nuomonės projekto e, sustarimo tarp Europos Sąjungos ir Šveicarijos dėl vidaus rinkos, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. A, kompromisas pakeitimas, trečiasis pakeitimas už prieš susilaiko atmesta. B, kompromisinis pakeitimas už prieš susilaiko atmesta pritarta. C kompromisinis pakeitimas už prieš susilaiko pritarta. D kompromisinis pakeitimas už prieš susilaiko pritarta. E kompromisinis pakeitimas už prieš susilaiko pritarta. G kompromisinis pakeitimas už prieš susilaiko pritarta. Pritarta F kompromisinis pakeitimas už prieš susilaiko. Pritarta 21 pakeitimas už prieš susilaiko atmesta. Į kompromisinis pakeitimas už prieš susilaiko. Pritarta H kompromisas už prieš susilaiko. Pritarta. <clears throat> Balsuokime dėl nuomonės projekto su visais pakeitimais. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Pritarta 41 balsavus už. Dabar pereikime prie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 46 pakeitimas, šonas Saimano žodinė, e, žodinė pataisa dėl didesnio suderinamumo tarp sąjungos politikos, kuri taikoma mažinti nedarbą, ypač jaunimo nedarbą, kas už, kas prieš susilaiko. Pritarta regi 31, kas už, prieš susilaiko. Pritarta tikrinamės dėl regi 31. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Atmesta. 247 pakeitimas kas už. Prieš susilaiko pritarta. 248 su žodinė pataisa prieš susilaiko atmesta. 249, kas už, prieš susilaiko atmesta. 250, kas už, prieš susilaiko atmesta. Dabar balsuosime dėl šeštojo pakeitimo jis tiksliau buvo atsiimtas. Šeštasis pakeitimas atsimtas. Ir jį keičia pono Bekerio žodinis pakeitimas jį perskaitysiu. Ar sutinkate su to, ponė Bekeri? 12a konstatuojamai dalis darbo rinkos politika priklauso valstybių narių atsakomybės sryčiai, teikiant ir gaunant paramą iš ES ir koordinuojant e, veiksmus su ES atitinkamos paramos priemonės turi atitikti svarbiausius ES principus, ypač susijusius su teisėkros veikla ir vienodų traktavimų. Ar pritarėte, ponė Bekeri? Labai gražiai perskaitėte, sako ponas Bekeris. Balsuojame dėl šio žodinio pakeitimo, kas už prieš susilaiko pritarta. Regi 32 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 252 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 254 pakeitimas, kas už, prieš susilaiko. Pritarta, bet pastikrinkime. Dėl 254 pradėme balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta trijų balsų persvara. 254 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko atmesta. Tikrinamas dėl 255. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Pritarta. 31 balsavus už, 22 prieš, 256 pakeitimas, kas už, prieš susilaiko. Pritarta 257, kas už, prieš susilaiko. Pritarta QB kompromisas, kas už, prieš susilaiko. Pritarta 260, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 261, kas už, prieš, susilaiko pritartam. 262, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 263 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 264, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Regi 35, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 265, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 266 pakeitimas už, prieš, susilaiko pritarta. 268 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko atmestą. Tikrinamės dėl 268. Pradame balsuoti. Dabar baigiame. Atmesta. Regi 36, kas už, prieš, susilaiko atmesta. S kompromisinis pakeitimas, kas už, prieš susilaiko. Pritarta 273, kas už, prieš susilaiko. Pritarta. Dabar balsuosime dėl 275, kas už, prieš susilaiko atmestą. Tikrinamės dėl 275-ojo, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta 41 balsavus už. T kompromisinis pakeitimas, kas už, prieš susilaiko pritarta Dabar 288 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko atmesta. Tikrinamės dėl 288 ir pradame balsuoti. Dabar baigiame. Pritarta. 289, kas už, prieš susilaiko pritarta. 290 kas už, kas prieš susilaiko atmesta. Tikrinamės dėl 290, pradame balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta 291, kas už, kas prieš susilaiko atmesta atmesta. 292, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. U kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. Dabar verskime puslapius iki 15. 329 pakeitimas iki kas už, kas prieš susilaiko pritarta. Rėdžia 46, kas už, kas prieš susilaiko atmesta. V kompromisas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. VA kompromisas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. į ilgoji kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš. Tai 17 puslapyje yra kompromisas į ilgoji. Ar kam nors kyla sunkumo, taigi kas už šį kompromisą, kas prieš susilaiko pritarta. Dvigubai A kompromisas, kas už kas prieš susilaiko pritarta. 353 pakeitimas už, prieš susilaiko atmesta. Dvigubavė kompromisas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 19 puslapį dabar verčiame 370 pakeitimas, ar jūs radote, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta, X kompromisinis pakeitimas už, prieš, susilaiko pritarta, verčiame 20 puslapį, 380 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 382 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 16 pakeitimas, po to 384, 85, 86, 87, 88 ir 89 kartu, kas už juos, kas prieš susilaiko pritarta. 390-392 pakeitimai, kas už prieš susilaiko atmesta. 393 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko atmesta. 394, kas už, kas prieš susilaiko atmesta. Dabar balsuosime dėl 395, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 398 pakeitimas kartu su Z kompromisiniu pakeitimu. Kas už, kas prieš susilaiko pritarta verčiame 22 puslapį AA kompromisas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. Dabar balsuosime dėl e, žodinės pataisos 9 straipsnių 22 puslapio pabaigoje, kas už, kas prieš susilaiko pritarta, 414 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta, 415 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko. Pasitikrinkime dėl 415, pradėme balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta 25 balsaus už, 22 prieš. 20, 416, 417 ir 418 pakeitimai kartu. Kas už juos, kas prieš, susilaiko atmesta. Pasitikrinkime Patikrinkime dabar balsavimo rezultatus dėl šių keturių pakeitimų. Pradame balsuoti. Baigime balsuoti pritartą. 33 balsavus už. 422 pakeitimas kas už, kas prieš. Susilaiko pritarta. 423 kas už, kas prieš susilaiko atmesta. 424, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 400, ne, 21 pakeitimas, pirmininkė pastaiso, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 427, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 426, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 429, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 22 pakeitimas ir 430 kartu, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta tikrinamės balsavimo rezultatus dėl 22 ir 430 pakeitimų. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta 27 balsavus už. 431 kas už, kas prieš susilaiko. Atmesta 23 ir 432 pakeitimas kartu ir taip pat 433 pakeitimas, kas už šios pakeitimus, kas prieš susilaiko, pasitikrinkime. Balsuoti baigiame. Pritartam. AB kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 432, kas už, kas prieš 42, už prieš susilaiko atmesta, tikrinamas dėl 442. Balsuoti baigiame. pritarta 301 balsavus už, 443 kas už, prieš susilaiko pritarta, regi 56 kas už, prieš susilaiko pritarta, 447 kas už, prieš susilaiko atmesta. AC kompromisas, kas už, prieš susilaiko Pritarta 451 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko atmesta. AD kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. Verčiame 26 puslapį, balsuojame dėl 460, kas už, prieš susilaiko pritarta. 461, kas už, kas prieš susilaiko atmesta. AE kompromisas. Kas už, prieš susilaiko pritarta. Dabar balsuosime dėl 479-27 puslapyje, kas už, kas prieš susilaiko atmesta. Tikrinamės dėl 479, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame, pritarta. Dviejų balsų persvara, 480 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko atmesta. Tikrinamės dėl 480 pakeitimo. Baigime balsuoti. Pritarta. 30 balsavus. 13, 13 balsų persvara. AF kompromisinis pakeitimas kas už. Prieš susilaiko pritarta. 495 už prieš susilaiko atmesta. Ne, 485. Pasitikslinkime dėl jo. Balsuoti baigiame. Atmesta. Balsuosime dėl regi 58. 28 puslapyje, kas už kas prieš susilaiko. Atmesta 487, kas už prieš susilaiko. Pritarta 489, kas už, kas prieš susilaiko. Pritarta 15 straipsnio ketvirtai dalį žodinė pataisa yra siūloma pranešėjo kas OIRES nariai ir OIRES partneriai taip pat laikosi principų, kurie yra nurodyti pirmoje ir trečioje pastraipose, kas už šią žodinę pataisą, kas prieš susilaiko pritarta. 490 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko atmesta. 492 kas už, kas prieš susilaiko atmesta. Reikia 59, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. AG kompromisas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 497, kas už, kas prieš susilaiko atmesta. AQ kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. Verčiame 30 puslapį, 513 AH kompromisas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 519 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 520 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko. Atmesta. 522 <clears throat> pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko. Atmesta. 523 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko. Atmesta. 525, kas už, kas prieš susilaiko atmesta. Tikrinamės dėl 525. Balsuoti baigiame. Pritarta. 527 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko. Pritarta 528 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko. Pritarta Reikia 60 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko. Pariteta 529, 30, 31 ir iki 33 identiški. Balsuojame kartu, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 536, kas už Kas prieš susilaiko atmestą 538, kas už, kas prieš susilaiko pritarta 539, 40 kartu, kas už, kas prieš susilaiko pritarta 542, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 544, kas už, kas prieš susilaiko atmesta. Tikrinamės dėl 544. Pradame balsuoti. 44, now it's closed and it's carried. Uh, amendment 545, those in 545 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 547, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 548 pakeitimas. Ne, atkrenta. Tada 549, kas už, prieš, susilaikė priimta. Toliau 5.50, kas už, prieš susilaikė priimta. 5.51, kas už, prieš susilaikė atmesta. 30 ir regi 6.2 pakeitimas, kas už, prieš susilaikė priimta. 5, 5, 7 pakeitimas, kas už, prieš susilaikė priimta. AJ kompromisas, kas už, prieš susilaikė priimta. Kitas puslapis. 33 pakeitimas, kas už, prieš susilaikė atmesta. 5, 6, 2 pakeitimas, kas už, prieš susilaikė atmesta. 5, 6, 3, kas už, prieš susilaikė atmesta. 5, 6, 4, kas už, prieš susilaikė atmesta. Patikrinkime elektroniškai dėl 564 kokie rezultatai. Balsavimas pradedamas. ir baigiamas. Priimta 29 balsų už rezultatų. 565 pakeitimas kas už, prieš susilaikė, atmesta. Patikrinkime elektroniškai 565 pakeitimo rezultatus. Kas už, taip prašome elektroniškai balsuoti. Baigiamas balsavimas priimta 27 balsais. A, K, pakeit, e, kompromisas kas už, prieš susilaikė priimta. 5, 6, 7 pakeitimas. Kas už, prieš susilaikė atmesta. 5, 6, 8 pakeitimas. Kas už, prieš susilaikė. Turime patikrinti. Elektroniškai 568 pakeitimą. Balsavimas pradedamas. Baigiamas. Atmesta. 569 kas už. Prieš. Susilaikę. Priimta. 573 pakeitimas kas už. Prieš susilaikė, atmesta. 5, 7, 4, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Patikrinkime 5, 7, 4. Balsavimas baigiamas, priimta. 575 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 576 kas už, prieš, susilaikė. Dar kartą 575 balsuosime. Taigi 575 kas už kas prieš, susilaikė, atmesta. Taigi 5, 7, 6 dabar kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 5, 7, 7 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 5, 7, 8 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 579 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 580 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 581 kas už, prieš, turėtų būti pliusas balsavimo sąraše. Gal galime dar kartą balsuoti dėl jo. Kas už 581? Prieš kas? Susilaikė priimta. AL kompromisas kas už? Prieš susilaikė priimta. 35 pakeitimas kas už? Prieš susilaikė, priimta. Penki aštuoni šeši, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Penki aštuoni septyni, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 588 kas už, prieš susilaikė atmesta. Kompromisas AR, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Toliau į kitą puslapį keliaujame, 36 puslapis, AM kompromisas. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. 39 pakeitimas. 37 puslapyje. Kartu su 618, 619, 620, 621, 622, 623 pakeitimais, tiksliau 622, kas už prieš susilaikę priimta. 625 pakeitimas, kas už prieš susilaikę atmesta. 626 pakeitimas, kas už prieš, susilaikė, priimta. 627 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 628 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 629 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 630 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 6, 3, 1, kas už prieš susilaikę. Atmesta. Patikrinkime 6, 3, 1. Dabar pakeitimą elektroniškai. Balsavimas pradedamas ir baigiamas. Priimta. Regi 6, 8, kas už prieš susilaikę priimta. 632 pakeitimas kas už prieš susilaikę atmestas. 634 dabar kas už prieš susilaikę atmestą. Patikrinkime elektroniškai 634 pakeitimą. Pradedame balsavimus. Balsavimas baigiamas. Priimta. Šeši trisdešimt penki pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, atmesta. Šeši trys šeši pakeitimas. Patikrinėm prieš tai šeši trys penki. Pradedame balsavimą. Balsavimas dar tęsiasi o dabar ir baigiamas jis atmesta. 636 pakeitimas. Kas už, prieš, susilaikė atmesta. Patikrinkime 636 pakeitimą. Pradedame balsuoti. Baigiamas balsavimas. Priimta. Vieno balso persvara. 637. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Patikrinkime 637 pakeitimą. Balsavimas pradedamas, baigiamas, priimta. Vieno balso persvara. 638. Kas už, prieš, susilaikė priimta. Regi 69 kas už, prieš susilaikė priimta. Dabar reikime prie 640 pakeitimo. Kas už, prieš susilaikė atmesta. Patikrinkime 640 pakeitimą. Balsavimas pradedamas. Baigiamas balsavimas patvirtinta. 641, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. A, N kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Šeši keturi aštuoni kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Patikrinkime šeši keturi aštuoni. Balsavimas baigiamas. Priimta. 649 kas už, kas prieš, susilaikė. Priimta. Toliau regi 70 kas už, prieš, susilaikė. Atmesta. 650 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė. Atmesta. Tikrinkime 650 pakeitimo rezulta, balsavimo rezultatus. Balsavimas tęsiasi, dabar jis baigiamas. Priimta. 651 pakeitimas kas už? Prieš susilaikė priimta. Tiksliau atmesta, atsiprašau kalbėtojo. 652 kas už? Prieš susilaikė priimta, atmestas, prašau, 653 kas už, prieš susilaikė atmestą, 654 kas už, prieš susilaikė atmestą, 655 kas už, prieš susilaikė priimta. 656 kas už, prieš, susilaikę, atmesta. Patikrinkime 656 pakeitimą. Pradedame balsuoti. Baigiamas balsavimas. Priimta. 657 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, priimta. Regi 71, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Regi 72, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 6, 5, 8, kas už, atkrenta tiksliausiai. Toliau. 659 ir 660. Kartu balsuosime dėl jų, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 661, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Patikrinkime 661 pakeitimą. Balsavimas vis dar tęsiasi. Dabar jis baigiamas. Atmesta. 6-2 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikę atmesta. Regi 7-3. Kas už? Prieš. Susilaikę atmesta. 4-1 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikę Priimta. 663 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 664 kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 665 kas už? 5, kas prieš? Susilaikė. Pri, atmesta. 6. 6. 6 pakeitimas Žodinis pakeitimas pranešėjo eurės nariai ir partneriai. Kas už, kas prieš. Susilaikė priimta. 667 pakeitimas, žodinis pakeitimas, pranešėjo pakeitimas kiekvienas nacional, kiekviena nacionalinio koordinavimo tarnyba turėtų parengti metinę e, darbo programą, kurioje būtų atsižvelgiama. Kas už, kas prieš susilaikė priimta. Regi 74, kas už, prieš susilaikė priimta. Dabar regi 75 pakeitimas, kas už, prieš susilaikė priimta. 673 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 674 kas už, prieš susilaikė atmesta. 676 kas už, prieš susilaikė atmesta. 4, 3 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 6, 7, 7 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 6, 7, 8 pakeitimas. Ne, dar patikrinkime 6, 7, 7 pakeitimą. Balsavimas baigiamas, atmesta. 6, 7, 8, kas už, prieš, susilaikę, atmesta. Patikrinkime 6, 7, 8 pakeitimą. Balsavimas baigiamas. Priimta. Vieną balsą persvarą. 680 kas už, prieš susilaikė atmesta, 681 kas už, prieš susilaikė atmesta, 682 kas už, prieš susilaikė atmesta, 683 už, prieš susilaikė, atmesta. 6, 8, 4, kas už, prieš, susilaikė, priimta. AO kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 689, 690 ir 691 pakeitimai. Pone Lenas, prašom. Dėl deleguotojų aktų. Norėčiau pasakyti, kad tikriausiai reikėtų likti prie deleguotojų aktų minties. Man atrodo, čia gal, dėl to galėčiau savo pakeitimą atsiimti. Okay. Dėkoju. Ačiū, pane Lenat. 689 ir 690. Dėl abiejų balsuomų kartu, kas už? kas prieš, susilaikė, atmesta. Uh, amendment 692. 692 pakeitimas, kas už. Išsijungia mikrofonas, kas prieš. Susilaikė, atmesta. 6. 9. Pereikime prie 699 pakeitimo. Dabar kas už, prieš, susilaikę atmestą. Regi 76. Kas už, prieš, susilaikę atmestą. Kompromisas A. Kas už, prieš, susilaikę priimta. Kitas dabar puslapis. 51 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, atmesta. Regi 2 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, atmesta. 52 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, priimta. 53 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, atmesta. 54. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. Regi 3. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 55. Pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. Kompromisinis. Kompromisas B. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 59 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 60 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Kompromisas C dabar, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 64 pakeitimas, kas už, prieš, prieš susilaikė priimta, 65 pakeitimas kas už, prieš susilaikė atmesta, 66 kas už, prieš susilaikė priimta, 67 kas už, prieš susilaikė priimta, 68 už, prieš susilaikė atmesta. Šešias. Gal norite patikrinti 68? Gerai. Patikrinkime 68. Balsavimas baigiamas. Atmestam. 69. Kas už prieš susilaikė atmestą. Regi 6, kas už, prieš susilaikė atmesta. 70, kas už, prieš susilaikė priimta. 71, kas už, prieš susilaikė atmesta. 72 pakeitimas, kas už, prieš susilaikė atmesta. D kompromisas kas už, prieš, susilaikė, priimta. Prie E kompromiso dabar iš karto eikime. Taigi E kompromisas kas už, prieš, susilaikė, priimta. Regi 9. Už, prieš, susilaikė, atmesta. 82 pakeitimas kartu su 83 ir 4 identiški pakeitimai, kas už prieš susilaikę atmestą. 85 pakeitimas, kas už prieš susilaikę atmestą. 86 pakeitimas, kas už prieš susilaikę atmestą. Kompromisas F, kas už, prieš, susilaikę, priimta. 91 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, priimta. 92 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, atmesta. Regi 11, kas už, prieš, susilaikė atmesta. 93 pakeitimas kas už, prieš susilaikė priimta. 94 kas už, prieš susilaikė priimta. 96 pakeitimas kas už, prieš susilaikė atmesta. FA kompromisas kas už, prieš susilaikė priimta. 99 pakeitimas kas už, prieš susilaikė atmesta. Šimtasis pakeitimas kas už, prieš susilaikė atmesta. Patikrinkime šimtąjį pakeitimą. Pradedamas balsavimas. Atmesta. 103. Kas už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 105. Kas už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 106. Kas. Dviejų, atskirai dviejų dalių pakeitimas. Dabar pirma dalis kas už. Taigi pirma dalis kas už prieš susilaikę atmesta. Patikrinkime dėl pirmosios dalies dabar 106 pakeitimo. Balsavimas baigiamas. Priimta. 106 pakeitimo antroji dalis kas už, prieš susilaikė, atmesta. 107 kas už, prieš susilaikė, priimta. 108 kas už, prieš susilaikė, priimta. 109 kas už, prieš susilaikė, atmesta. Patikrinkime 109 tiksliau. Atmestam. 110 kas už prieš susilaikę priimta. 111 kas už prieš susilaikę priimta. 112 kas už prieš susilaikę. Atmesta. 113 kas už, prieš susilaikę. Atmesta. 114 už, prieš susilaikę. Atmesta. 115 kas už, prieš susilaikę priimta. G kompromisas kas už, prieš susilaikę priimta. Tada 119 pakeitimas kas už, prieš susilaikę atmesta. Šimtas 20 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 121, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 123, už, prieš, susilaikė, priimta. 122 pakeitimas, už, prieš, susilaikė, priimta. Regi 13, už, prieš susilaikę atmesta. 1, 2, 4 už prieš susilaikę atmesta. 125 už prieš susilaikę priimta. 126 kas už prieš susilaikę priimta. Regi 14. 14. Ne, atkrenta. Teikime prie kompromiso H dabar. Kas už, prieš, susilaikę. Priimta. Keturiasdešimt devintas puslapis, šimtas trisdešimt ketvirtas pakeitimas. Kas už, prieš, susilaikę. Atmesta. Šimtas trisdešimt penktas. Kas už, prieš, susilaikę. Priimta. Vienas 3, 6, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 137 už, tiksliau kartu su 138 pakeitimu, už, prieš, susilaikė, atmesta. 139, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 140 už, prieš, susilaikė, priimta priimta, 141 už, prieš susilaikė atmesta, 142 prieš susilaikė priimta, 143 už, prieš susilaikė priimta, regi 16, kas už, prieš susilaikė priimta, kompromisas į, kas už, prieš susilaikė priimta. J kompromisas, kas už, prieš susilaikė priimta. 153 pakeitimas, kas už, prieš susilaikė priimta. Regi 17, kas už, prieš susilaikė priimta. 154 pakeitimas, kas už, prieš susilaikė atmesta. Vienas, penki, penki. Už, prieš, susilaikę. Priimta. Vienas, penki, septyni. Kartu su vienas, penki, aštuoni. Kas už, prieš, susilaikę. Atmesta. Vienas, penki, devyni. Už, prieš, susilaikę. Priimta. 160 už, prieš susilaikę atmestą, 161 už, prieš susilaikę priimta, 162 už, prieš susilaikę priimta. Regija 18 už, prieš, susilaikę atmestą. Ir dabar dėl e, pranešimo projekto su pakeitimais balsuokime. Balsavimas baigiamas. Priimta 44 balsavo už, 5 prieš. Ačiū, sveikiname ponę Bekerį. Atsiprašau, sako pirmininkė. Taip pat turime balsuoti ir dėl, dėl visos teisėkūros rezoliucijos. Balsuosime vardiniu būdu, kaip įprasta dabar. Pradedam balsuoti dėl teisėkūros rezoliucijos projekto. Dar galime balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. 44 balsavus už. Vardinio balsavimo rezultatas dėl galutinių pranešimų turi būti įtrauktas į galutinį pranešimą. Jeigu trečdalis Europos parlamento narių dalyvausių balsavime to pageidauja. Tad noriu pas, paklausti, ar norite, kad būtų pateiktas vardinio balsavimo rezultatas, kuris būtų įtrauktas ne tik į protokolą, bet ir į patį pranešimą. Taip? Gerai, dauguma pritarė tokiai iniciatyvai. Ačiū dar kartą, ačiū ponui Becker. Turim balsuoti ir dar, sako pirmininkė. Noriu paklausti pono Becker, ar sieksite mandato daryboms? Taip, taip, sako ponas Becker, taip. Pranešimas komitete yra patvirtintas. Ačiū už darbą. Dėl to taip pat pasirodo turim balsuoti. Ar norime suteikti ponui Bekeriui reikiamą mandatą. Ar kas nors norėtų pasisakyti? Regisi, ne. Ar suteikėme ponui Bekeriui e, mandatą? 28 aštuonių balsų reikia, kad, tokie, kad toks mandatas, tokie galiojimai būtų suteikti ir atrodo, jie yra. 42 balsus gavote, ponė Becker. Baigiam su šiuo dokumentu darbą. O dabar balsuosime dėl konkurencingos es darbo rinkos 21 amžiuje kūrimo, gebėjimų ir kvalifikacijų suderinimo su paklausa ir galimybėmis įsidarbinti kaip būdas įveikti krizę. Esame pasiruošę, ar ne, ilgam tolesniam balsavimui. Pratedam nuo B kompromiso, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 34 pakeitimas atkrito, regis, sako pirmininkas. 33 pakeitimas. Dėl jo balsuosime kaip dėl priedo prie B kompromiso. Kas už tai? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Pasitikriname dėl balsavimo rezultato. Pradedam balsuoti. Balsuojame. Vis dar balsuojame. Ir baigiame balsuoti. Atmesta. Atmesta vieno balso persvaram. <clears throat> Dabar 34 pakeitimas, kas už. Prieš susilaikė atmesta. 35 už. Prieš susilaikė atmesta. 35 pasitikriname. Dar galim balsuoti. Baigiame. Atmesta. 36. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. Trisdešimt septintas pakeitimas yra priedas prie B kompromiso. Antroji dalis, ta prato pakeitimo, kas už? Prieš susilaikė atmesta. C kompromisas kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Tikrinamės kompromisą C. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Penktasis puslapis, 52 pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. 53 už. Prieš susilaikė atmesta. 54 ir 55. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. 69. Kas už? Prieš susilaikė atmestas. Šešiasdešimt devintasis. Pasitikrinkim rezultatą dėl jo. Dar galim balsuoti. Baigėme. Ir atmesta. Vieno balso persvara. 71. Kas už? Prieš susilaikė, atmesta. Norite pasitikrinti dėl 71, tikriname. Baigiame balsuoti. Patvirtinta 28 balsavus už. Regis ne visi balsuojate, sako pirmininkė. D kompromisas kas už, prieš susilaikė, patvirtinta. 62 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. E kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 65 kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 66 už, prieš, susilaikė, Patvirtinta. Tikrinamės dėl 66. Baigiame balsuoti. Atmesta. 67. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 68. Už prieš susilaikė patvirtinta. 70 už prieš susilaikė patvirtinta. AG kompromisas kas už prieš susilaikė patvirtinta. F kompromisas už prieš susilaikė patvirtinta. Turime taip pat ir priedą prie F kompromiso antros dalies – ragina valstybės narės e, ir taip toliau. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. Pasitikrinkim. Dar galim balsuoti. ir baigiame. Atmesta. Aštuoniasdešimt pirmas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtintas. Aštuoniasdešimt antras už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Aštuoniasdešimt trečias už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Aštuoniasdešimt ketvirtas už, prieš, susilaikė, atmesta. G kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 89 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. L kompromisas kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 90. 91, 92, 93. Kas už juos? prieš, susilaikė, patvirtinta. 95. Atskrenta šis pakeitimas, sako pirmininkė. 97 už, prieš, susilaikė, atmesta. 98 su žodiniu pakeitimu, kurį pateikė Aldė. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 99 už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. Šimtasis už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Kult 20 už. Prieš. Susilaikė Patvirtinta. 101 pakeitimas, kas už ir 102, kas prieš, susilaikė, atmesta. 102, dėl jo dabar balsuojame, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Kompromisas į. Kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. H. Kompromisas kas už, prieš susilaikė patvirtinta. 111 už prieš susilaikė atmesta. Tikrinamės dėl 111. Pradedam balsuoti. Dar balsuojame. Patvirtinta. 30 kolegų balsavus už, 112 kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 113 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Tikrinamės dėl 113. Balsuokime. Baigėme balsuoti. Atmesta. Kultūra 5. Kas už? Prieš susilaikė. Patvirtinta. Kult 6. Kas už? Prieš susilaikė. Patvirtinta. J kompromisas kas už? Prieš susilaikė. Patvirtinta. 126. Kas už? Prieš susilaikė. Patvirtinta. 127. Už. Prieš susilaikė. Patvirtinta. 128. Už. Prieš susilaikė. Patvirtinta. 129. Už. Prieš susilaikė. Atmesta. K kompromisas už, prieš susilaikė patvirtinta. 143 už, prieš susilaikė patvirtinta. 144 už, prieš susilaikė patvirtinta. 145 už, prieš susilaikė patvirtinta. 146 už, prieš susilaikė, patvirtinta. M kompromisas kas už, prieš susilaikė, patvirtinta. Kult 8, 19 puslapį kas už, prieš susilaikė, patvirtinta. Kult 17 kas už, prieš susilaikė, patvirtinta. 155 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. N kompromisas kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 164 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 165 už, prieš, susilaikė, atmesta. 166 už, prieš susilaikė patvirtinta. Kult 25 kas už, prieš susilaikė patvirtinta. 167 už, prieš susilaikė patvirtinta. O kompromisas už, prieš susilaikė patvirtinta. 171 už, prieš susilaikė patvirtinta. 172 už, prieš susilaikė patvirtinta. 173 už, pirmąją dalį dabar užsumė kas už, prieš susilaikė patvirtinta. Ant 173 pakeitimo antra dalis kas už, prieš susilaikė atmesta. P kompromisas kas už, prieš susilaikė patvirtinta. 182 už, prieš susilaikė, patvirtinta. 183. Sako pirmininkė. Tai balsuojant dėl 183 pakeitimo, kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. Q kompromisas kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. 190 už? Prieš susilaikė patvirtinta. 191 už? Prieš susilaikė atmesta. Pasitikrinkim dėl 190. Dar galime balsuoti dabar. Baigėme balsavimą. Patvirtinta. 192. Balsuojame dėl atskirų dalių. Dėl pirmosios pirmiausia, kas už, kas prieš, susilaikė. Patvirtinta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Tikrinamės dėl antrosios dalies. Pakeitimas 192. Antroji dalis. Balsuojame. Ir baigime balsuoti. Atmesta. Trečioji dalis. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 193. Kas už? Atkrenta šis pakeitimas pasitaiso pirmininkė, dabar kult 18. Kas už? Prieš susilaikė, patvirtinta. 194. Kas už? Prieš susilaikė, atmesta. 195. Už? Prieš susilaikė, atmesta kult 13, kas už, prieš susilaikė patvirtinta. S kompromisas, kas už, prieš susilaikė patvirtinta. 201, kas už, prieš susilaikė patvirtinta. 202, kas už, prieš susilaikė patvirtinta. 203 už, prieš susilaikė patvirtinta. Kult 9 už, prieš susilaikė patvirtinta. 204 už, prieš susilaikė atmesta. T kompromisas kas už, prieš susilaikė patvirtinta. 210 kas už, prieš susilaikė patvirtinta. Kult vienas, kas už. Atsiprašau, sako pirmininkė. Atkrenta šis pakeitimas. Kult 12, kas už. Prieš susilaikė patvirtinta. Kompromisas U, kas už. Prieš susilaikė patvirtinta. Kult 11 už. Prieš susilaikė patvirtinta. R kompromisas, kas už prieš susilaikė patvirtinta. Kult 14, kas už, prieš susilaikė patvirtinta. Kult 15 su žodiniu pakeitimu, kurį pateikė ALD. Žodis revision yra pakeitimas review, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. Kult 16, kas už, prieš susilaikė, patvirtinta. V kompromisas kas už, prieš susilaikė, patvirtinta. Dviguba V kompromisas kas už, prieš susilaikė, patvirtinta. 228 už, prieš susilaikė, patvirtinta. Tikrinamės dėl 228. Baigėme balsuoti. Patvirtinta. 229 kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Norite taip pat pasitikrinti dėl 229, taip? Baigime balsuoti. atmetėme vieno balso persvarą. 2, 2, 30. Kas e, už, kas prieš susilaikė? 2, 3, 2. Kas už, prieš susilaikė atmesta. 2, 133 už, prieš susilaikė atmesta. 234 už, prieš susilaikė atmesta. 235 už, prieš, susilaikė, atmesta. 236 už, prieš, susilaikė, atmesta. 237 už, prieš, susilaikė, atmesta. 238 už prieš susilaikė patvirtinta. 239 kas už prieš susilaikė atmesta. X kompromisas kas už prieš susilaikė patvirtinta. Du šimtai keturiasdešimt trečias yra priedas. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. 246 už. Prieš susilaikė atmesta. 247 kas už. Prieš susilaikė atmesta. į kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 249, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 250 už, prieš, susilaikė, atmesta. 251 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 252 už prieš e, laikė patvirtinta. Z kompromisas kas už prieš susilaikė patvirtinta. Kult 19 kas už prieš susilaikė patvirtinta. Kult 29 kas už prieš susilaikė patvirtinta. Kult 30 kas už prieš susilaikė patvirtinta 258, kas už prieš susilaikė atmesta. 259 ir 260, kas už prieš susilaikė atmesta. Tikrinamės dėl 259 ir 260. Baigiame balsuoti. Atmesta. AA kompromisas kas už? Prieš susilaikė. Atmesta. Teks tikrintis nes nelengva buvo suskaičiuoti tas iškeltas rankas. Baigiame balsuoti. Turime tuomet balsuoti dėl kiekvieno jų atskirai. 261 kas už. Prieš susilaikė patvirtinta. Tikrinamės. Dar galima balsuoti dėl 261, dabar baigiame. Patvirtinta. Krenta 262, 263 ir 264, kas už prieš susilaikė patvirtinta. 265 už prieš susilaikė patvirtinta. 266 kas už Atkrenta šis, sako pirmininkė. Lygiai kaip ir 267. Balsuosime tiksliau dėl 267. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. AB kompromisas kas už, prieš susilaikė patvirtinta. 260 70 kas už, prieš susilaikė patvirtinta kult 7, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Kult 28, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Atsie kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, pasitikrinkim dėl AC kompromiso. Balsuokime. Baigime balsuoti. Du šimtai septyniasdešimt pirmas. Kas už? kas prieš, susilaikė atmesta. 272 pas už, prieš, susilaikė atmesta. 273 kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. Norite pasitikrinti dėl 273, taip? Gerai. Kadangi yra toks pageidavimas, tikrinkime, balsuokime. Dėl 273. Baigiam balsuoti. Patvirtinta. 274 kas už prieš susilaikė patvirtinta. 275 už prieš susilaikė patvirtinta. 276 už prieš susilaikė. 276, sako pirmininkė, vis tik atkrenta. Dėl jo nebalsuojame. Balsuosime dėl 277. Kas už? Prieš susilaikė. Patvirtinta. 278 už prieš susilaikė patvirtinta. 279 už prieš susilaikė patvirtinta. 327 už prieš susilaikė patvirtinta. Du šimtai aštuoniasdešimtas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. AD kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. A, į kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 295, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 297, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Kult 20, reikės, nereikia dėl to balsuoti, tai dėl 298 balsuome, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 99, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Trišimtasis, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 301, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 302, už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 303, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 304 už, prieš susilaikė patvirtinta. 305 už, prieš susilaikė patvirtinta. 306 kas už, prieš susilaikė atmestam. Kult 24, kas už, prieš susilaikė patvirtinta. Kult 26 už, prieš susilaikė patvirtinta. 307 už, prieš susilaikė patvirtinta. Kompromisas AF. Tikrinamės dar prieš tai dėl 307. -ojo. Baigėme balsuoti. Patvirtinta. 33 kolegom atsavus už. Dabar kompromisas AF kas už. Prieš susilaikė patvirtinta. AH kas už. Prieš susilaikė patvirtinta. Tikrinamės dėl kompromiso AH. Pradedam balsuoti. Balsuojame ir užbaigėme balsavimą. Patvirtinta. Trys šimtai septynioliktas dabar kas už? Prieš susilaikė atmesta. Kult 31 kas už? Prieš susilaikė atmesta. 318 kas už? prieš susilaikė patvirtinta. A į kompromisas, kas už, prieš susilaikė patvirtinta. Kompromisas apie, kas už, prieš susilaikė patvirtinta. 329. Kas už? Prieš susilaikė. Patvirtinta. 30 už prieš susilaikė. Patvirtinta. 331. Kas už? Prieš susilaikė. Patvirtinta. A. J. Kompromisas. Tai yra žodinės socialdemokratų pakeitimas. Tai pirmiausia balsuosime dėl žodinio pakeitimo. AJ kompromisė kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Ir dabar keliaujam. Prie 39 kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 340 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 341 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 342 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. AK kompromisas kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 347 kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 348 už prieš susilaikė patvirtinta. 348 e, patvirtintas. A. M kompromisas už prieš susilaikė patvirtinta. 358 kas už? Kas prieš susilaikė atmestas. AN kompromisas kas už, prieš, susilaikė, regisi patvirtinta. Kult 21. Keliaujame tiesiai prie AO kompromiso kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Pirmasis pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Antrasis kas už, prieš susilaikė patvirtinta. Trečias pakeitimas už, prieš susilaikė atmesta. Penktas pakeitimas, kas už, prieš susilaikė patvirtinta. Še, šeštasis, kas už, prieš susilaikė patvirtinta. Septintas už. Prieš susilaikė patvirtinta. Aštuntas už. Prieš susilaikė patvirtinta. Devintas už. Prieš susilaikė patvirtinta. Dešimtasis už. Prieš susilaikė atmesta. 11 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. A kompromisas kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 13 už, prieš, susilaikė, atmesta. 14 už, prieš, susilaikė, atmesta. 15 už, prieš, susilaikė, atmesta. 16 už, prieš, susilaikė, pasitikrinkim dėl 16 pakeitimo. Baigiame balsuoti. Atmesta. 40 kolegų balsavus prieš. 17. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 18. Už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 19. Už. Prieš. Susilaikė. Atsiprašau, sako pirmininkai, atkrenta. 20 taip pat regis atkrinta. 21 pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. 22 už. Prieš susilaikė patvirtinta. 23 už. Prieš susilaikė atmesta. 25 kas už. Prieš susilaikė patvirtinta. 26 už prieš susilaikė atmesta. 27 už prieš susilaikė patvirtinta. 28 už prieš susilaikė patvirtinta. 29 už prieš susilaikė patvirtinta Atmesta. Dabar balsuosime dėl pranešimo projekto su pakeitimais. Balsuojame vardiniu būdu. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Tad štai, matote rezultatą statinių balsavimų ir jis turėtų būti, jeigu būks tos pageidavimas, jeigu jį pareikš trečdalis balsavimo dalyvių narių, įtrauktas į pranešimą patį. Ar norite? Klausiu. Ar bus trečdalis kolegų, kurie norėtų, kad balsavimo rezultatas būtų įrašytas į pranešimą? Kelkite rankas. Taip. Yra toks pageidavimas, trečdalis narių to pageidauja. Ir man atrodo, tiek ir turėjau jūsų paklausti. Uh, ar turite pakankamai energijos balsuoti toliau ar padarom pertraukėlę? Penkios minutės pertrauka. I need a break. Yes, Wednesday. Yes. yes. <clears throat> okay, friends, we'll. Bandykime baigti balsavimus, jie užtruks šiek tiek ilgiau, tačiau dabar balsuosime dėl pono Kosos nuomonės projekto dėl sąnglaudos politikos ir marginalizuotų bendruomenių kompromisas A, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 15 pakeitimas antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. Tikrinamės dėl antrosios 15 pakeitimo dalies. Balsuoti pradedame ir baigiame. Pritarta. B kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. C kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. E kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. Antroji 13 kompromiso, tai yra 13 pakeitimo kaip priedo prie kompromiso dalis e, už prieš susilaiko. Atmesta tikrinamės balsavimo rezultatus dėl antrosios 13 e, pakeitimo dalies. Balsuoti vis dar galite. Balsuoti baigiame. Pritarta 29 balsavus už, F kompromis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 33 pakeitimas. Balsuojame dėl pirmosios dalies, kas už, kas prieš susilaikė pritarta, balsavimą prašė Aldė frakcija, balsavimo dalimis. Dabar balsuojame dėl 14 pakeitimo, kas už, kas prieš susilaiko atmesta. 16 pakeitimas, kas už pirmąją dalį, kas prieš susilaiko pritarta kas už antrąją dalį, kas prieš susilaiko atmesta. Tikrinamės balsavimo rezultatus dėl 16 pakeitimo antrosios dalies. Pradėme balsuoti. Balsuoti. Baigiame. 28 balsavus už pritartą. Balsuojame dėl 17 pakeitimo, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 18 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 19 pakeitimas už prieš susilaiko atmesta. 20 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 21 kas už, kas prieš susilaiko atmesta. Tikrinamės dėl 21 pakeitimo. Balsuoti pradedame. Vis dar balsuojame, balsuoti baigiame. Pritarta 31 balsavus už. 22 pakeitimas kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 24 kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 26 pakeitimas balsavimas dalimis, kas už pirmąją dalį, kas prieš susilaiko pritarta, kas už antrąją dalį, likusią teksto dalį, kas prieš susilaiko atmesta. Tikrinamas dėl antrosios 26 pakeitimo dalies, pradedame balsuoti. Vis dar balsuojame. Dabar jau baigiame balsuoti. Pritarta 27 balsavus už, balsuojame dėl G kompromiso, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 34 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko atmesta. 36 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 38 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. H kompromisas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 44 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 46 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko atmesta. Į kompromisas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta Pakartokime balsavimą dėl į kompromisinio pakeitimo dar kartą, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. J kompromisinio pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 58 pakeitimas už prieš susilaiko atmesta. 60 kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 61 kas už, kas prieš susilaiko atmesta. 62 kas už, kas prieš susilaiko atmesta. 64 tikrinamas dėl 62. Balsuoti vis dar galite. 62 pakeitimas, dėl kurio dabar balsuojame. Baigime balsuoti. Atmesta 28 balsavus prieš. 64 kas už, kas prieš susilaiko. Pritarta 65 kas už, kas prieš susilaiko. Pritarta 67 kas už, kas prieš susilaiko. Pritarta 68 kas už, kas prieš susilaiko. Pritarta 69 kas už, kas prieš susilaiko atmesta. Tikriname dėl 69, pradame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta 30 balsavus už. Pirmasis pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. Antrasis, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. Trečiasis, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. Ketvirtasis, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. Dabar galtinis balsavimas dėl nuomonės projekto su pakeitimais. Pradedame balsuoti. <clears throat> Balsuoti baigiame. Pritarta 42 balsavus už. Dabar balsuosime dėl. Ačiū ponui Kosui. Balsuojame dėl nuomonės projektų jaunimo verslumo skatinimas pasitelkiant švietimą ir mokymą. Pradėkime nuo A kompromisinio pakeitimo, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Antrame puslapė B kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. Keturiasdešimt septintasis pakeitimas balsavimas dalimis, kas už pirmąją dalį, kas prieš, susilaiko pritarta kas už antrąją dalį, kas prieš susilaiko atmesta. 48 pakeitimas kas už, kas prieš susilaiko pritarta. C kompromisinis pakeitimas kas už, kas prieš susilaiko pritarta. D Ne, 59 pakeitimas, kas už, prieš susilaiko pritarta. Tikrinamas dėl 59 pakeitimo. Balsuoti baigiame. Pritarta 33 balsavus už. Dabar balsuosime dėl D kompromiso, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 61 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. G kompromisas už prieš susilaiko pritarta. 64 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. E kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta kitas puslapis. F kompromisas pakeitimas už prieš susilaiko pritarta. Verčiame aštuntąjį puslapį. H kompromisas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 104 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 105 pakeitimas už, prieš, susilaiko, pritarta. 106 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaiko, pritarta. 107 kas už, kas prieš, susilaiko, pritarta. 108 kas už, kas prieš, susilaiko, pritarta. 110 kas už, kas prieš, susilaiko, pritarta. Pritarta 112, kas už, kas prieš susilaiko. Pritarta 113, kas už, kas prieš susilaiko. Pritarta 114, kas už, kas prieš susilaiko. Pritarta 115, kas už, kas prieš susilaiko. Pritarta 117. Kas už, kas prieš susilaiko. Pritarta E kompromisinis pakeitimas, ne. Į kompromisų pakeitimas e, už prieš susilaiko pritarta, J kompromisinis pakeitimas, kas už prieš susilaiko pritarta. Aštuntasis pakeitimas, kas už prieš susilaiko pritarta. Vienuoliktasis, kas už, prieš susilaiko pritarta. Dvyliktasis už, prieš susilaiko pritarta. Tryliktasis už, prieš susilaiko pritarta. Pasitikrinkime dėl tryliktojo. Balsuoti. Baigiame. Pritarta 29 balsavus už. Ką kompromisis e, <clears throat> pakeitimas už prieš susilaiko pritarta. 20 pakeitimas. Už prieš susilaiko pritarta. 21 pakeitimas. Balsavimas dalimis, kas už pirmąją dalį. Kas prieš susilaiko pritarta. Kas už antrąją dalį. Kas prieš susilaiko pritarta. 22 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta, 24 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko atmesta, 20. Še, šeštas pakeitimas už prieš susilaiko pritarta. 27 pakeitimas už prieš susilaiko pritarta. 28 pakeitimas už prieš susilaiko pritarta atmesta. Dabar balsuosime dėl nuomonės projektos su visais pakeitimais. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta 39 balsavus už. Dėkojame poniai Žitnanskai. Dabar balsuosime dėl nuomonės projekto, dėl vienonarės privačio, e, privač, dėl vienonarių privačių ribotos atsakomybės bendrovė. Pradedame nuo A kompromisinio pakeitimo. Už prieš susilaiko pritarta. Tai reiškia, kad visi kiti pakeitimai atkrinta, dėl jų balsuoti nereikia, galime balsuoti dabar dėl viso nuomonės projekto elektroniniu būdu su pakeitimais 25 balsais už, 14 prieš pritartą. Dėkojame poniai Steinruk. Saimo rezultatas buvo pakankamai aiškus. Dabar balsuosime dėl dešimtojo mūsų darbo tvarkės klausimo, tai yra taip pat dar noriu informuoti apie pakeitimus balsavimo sąraše dėl pono Lopeso nuomonės projekto. 33 pakeitimas, kurį teikė Marija Rijame, Gutierės Prieto ir kiti. Dėl jo nebus balsuojama kaip priedo. E, prie, trečio, prie C kompromiso pakeitimo jis atkris, jeigu E kompromisas bus patvirtintas tiek jūsų žiniai informacijos. Dabar balsuojame dėl nuomonės projekto Europos struktūriniai investicijų fondai ir patikimas ekonomikos valdymas bendrųjų nuostatų reglamento 23 straipsnio taikymo gairės. A. Kompromis pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. B. Kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. C. Kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 19 pakeitimas. Kas už, kas prieš susilaiko pritarta. Tikrinamės balsavimo rezultatus dėl 19 pakeitimo. Pradame balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. 30 balsavus prieš. 21 <clears throat> pakeitimas. Kas už, kas prieš susilaiko. Atmesta. 22 pakeitimas. Kas už, kas prieš susilaiko. Atmesta. D kompromisas, kas už, kas prieš susilaiko. Pritarta. Dabar verčiame puslapį Tik į ketvirtą E kompromisus pakeitimas už prieš susilaiko pritarta. F kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. Pirmasis pakeitimas. Ne, pirmininkas atsiprašo, 43 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. Taigi dabar vyks galtinis balsavimas dėl nuomonės projekto su pakeitimais. Elektroniniu būdu pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. 43 balsai už, 8 prieš. Taigi, Baigiame balsavimus. Tikiuosi, trečią valandą po pietų vėl jūs čia pamatyti, nes vyks labai įdomus dialogas ir keitimasis nuomonėmis dėl rekomendacijų specifinių valstybėms narėms dalyvaus um, trys komisijos nariai, pons Damrovskis, pons Taisin ir pons Moskovičius. Šis posėdis yra bendras, rengiamas bendrai užimtumo ir ekonomikos komitetų. Taigi kol kas dėkoju ir.